Dear ladies and gentlemen, we have to. Ponios ir ponai, turime pradėti mūsų popietės posėdžio dalį, viešasis e, klausimas. ES ir Junktinių valstybių santykių klausimų. Kaip jūs žinote, Junktinės valstijos ir ES turi labai senus tarpusavio santykius įvairiose srityse, mes remiamės tomis pačiomis vertybėmis, siekiame užtikrinti tarptautinį stabilumą ir abipusi mūsų klėstėjimą bei saugumą. Tačiau pastaruoju metu mūsų santykiams iškylo tam tikrų pavojų, mūsų santykiai visuomet sutampa įvairiais tarptautinės svarbos klausimais, pavyzdžiui, dėl Irano, dėl klimato kaitos ar dėl prekybos. Šiame klausime dalyvaus keturi pranešėjai, kurie dirba įvairiose srityse, turi skirtingą patirtį ir jie pasidalys savo mintimis su parlamento nariais. Jų mintis taip pat prisidės prie AFET komiteto rengiamo pranešimo turinio. Tas pranešimas yra apie ES ir Junktinių valstybių santykius. Aš norėčiau pasveikinti pona Anthony Gardner, buvusi Junktinių valstybių ambasadorių Europos Sąjungoje, taip pat e, pona Kristof, daktarą Kristof von Marshall, mokslinį bendradarbį iš Dicait fondo, pona Jeremy Shapiro, kuris yra mokslinio tyrimų skyriaus vedėjas Europos reikalų taryboje užsimančioje užsienio ryšiais o ketvirto kalbėtojo, kuris buvo numatytas šiandien, nebus. Tad pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Anthony Gardner, pone ambasadoriau. Mums labai malonu Jūs matyti. Jeigu aš teisingai prisimenu, paskutinį kartą Jūs AFET komitete kalbėjote 2016 m. lapkričio mėnesį. Mes e, norėtume išklausyti Jūsų padėties analizę, jūsų komentarus apie e, dabartinę ES ir JAV santykių padėtį. Dėkoju. Man labai malonu lankytis čia. Aš esu daug valandų praleidęs šio komiteto posėdžiuose ir kitų komiteto posėdžiuose, pavyzdžiui, dėl TTIPO derantis. Aš e, dirbau trejus metus ambasadoriumi ES ir tai buvo ne tik tai darbas, tai buvo ir tam tikri asmeniniai dalykai, asmeniniai santykiai. Ir aš manau, kad ES yra neišvengiama mūsų partnerė ir su ją turime dirbti spręsdami ir atremdami įvairiausius tarptautinius ir regioninius iššūkius. Nes mes vieni negalim tų iššūkių atremti, reikia dirbti kartu. Aš 17 metais sausio mėnesį daviau skaudos, e, spados konferenciją, surengiau spados konferenciją ir tuomet sakiau, kad e, Junktinėse valstijose gali ateiti į valdžią tokia administracija, kuri e, e, gali kelti tam tikrų nugastavimų ir dabar tie nugastavimai pasiteisino. Aš e, esu Italijos pabėgėlių atvykusių į Italiją palikuonis. Bruno Lucato yra mano senelis. Jisai bėgo nuo Italijos, nuo fašizmo, nuo Benito Musolini, kuris norėjo Italiją padaryti didžią. Vėl. E, tačiau e, jisai matė, kas vyksta valstybėje, kuomet e, yra pribojama teisingumo sistema ir, ir demokratiniai mechanizmai. Mes turime kreipti dėmesį į pavojus demokratijai, kurie beiškiltų visur pasaulyje. Europos Sąjungoje Europos parlamentas ir kitos institucijos vadina labai svarbu vaidmenį, kad, e, siekdamos užtikrinti, kad mūsų bendros vertybės būtų įtvirtintos ir tos institucijos visuomet gina tas vertybės. Aišku, kalbant apie mūsų santykius, reikia pasakyti, jog dėl dabartinės e, Junktinių valstybių administracijos mūsų santykiams bus daroma tam tikra žala, nors laikina žala, bet praktiškai visiems mūsų bendradarbiavimo sektoriams. E, valstybės sekretorius Pompeo gegužės 9 dieną pripažino, jog ES yra viena iš pačių svarbiausių e, Junktinių valstybių partnerių. Tai yra gražų žodžiai, tačiau nebūtinai jie atspindi dabartinės administracijos konkrečius veiksmus. Uh, Deja, dabartinis prezidentas Junktinių valstijų yra aiškiai pasakęs, jog jisai mano, jog Europos Sąjunga yra tam tikras klubas, kurio pagrindinė varmoji jėga yra Vokietija, jog tai yra biurokratinė organizacija e, ir e, jinai iš principo užsima tik tai e, prekybą. Jisai taip pat mano, kad breksitas yra geras dalykas ir kad kitos valstybės turėtų sekti e, tuo pavyzdžiu. Ponas e, Steve Bannon e, yra euroskeptikas, o ponas Boltonas e, nacionalinis e, valstybės saugumo patarėjas taip pat mano, jog ES veikla pažeidžia Europos suverenitetą ir interesus kaip kad tą daro ir tar, daugia šalis tarptautinės e, organizacijos. Tai, ką aš sakau, dabar nėra šališkas, e, e, šališka nuomonė. Per savo darbo trejus metus ES aš labai konkrečiai mačiau, kaip mes dirbame įvairiose srityse. Pirma mūsų bendradarbiavimo sritis buvo bendradarbiavimas siekiant e, išsaugoti mūsų planetą. Tai yra ir klimato kaita, e, humanitarinė pagalba, visamasis bendradarbiavimas, žmogaus raitės. Dabar šitie prioritetai tampa mažiau svarbus dabartiniai e, mūsų administracijai. Kitas mūsų bendradarbiavimo sektorius buvo ekonominiai santykiai. Inta komitetas ir jūsų komitetas dirba šitais klausimais taip pat mes e, labai daug bendrų pastangų dėjome kartu skaitmeninės darbo tvarkės srityje. Toliau e, asmens duomenų e, saugojimas, energetika, karinis bendradarbiavimas, taip pat teis, teisės sauga. Čia taip pat mes bendradarbiavome labai intensyviai ir mes turime uh, kiek įmanoma išsaugoti tą mūsų bendradarbiavimą, kuris buvo iki šiol tose srityse. Paimkime karinę sritį. Čia jau yra padaryta e, daug e, žalos jau, taip pat e, kalbant apie Irano susitarimą Junktinių valstijų pasitraukimas iš šito susitarimo yra labai daug žalos darantis dalykas. ES nori išsaugoti tą susitarimą ir bando kelti e, sąlygas. E, tačiau tai bus labai sunkiai e, pasiekiamas konkrečiai dalykas. 96 metų ES priimti sprendimai dėl e, jungtinė, jungtinių valstybių ekstrateritorinių e, sankcijų ir, ir požiūrio į juos, tai yra sankcijos Kubai, Iranui ar Libijai, galėtų būti tam tikras modelis, kuriuo galima pasiremti ir Irano atveju. Nes e, aišku, turime nepamiršti tame kontekste, kad jungtinių valstybių įmonė šiame kontekste gins savo interesus. Toliau saugumo klausimai. E, jungtinių e, valstijų e, požiūrių tai, ką dabar daro Europos Sąjunga karinėje srityje, prieštarauja NATO interesams. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Tai, kas yra daroma, papildo NATO veiklą. Ir tai, ką daro šioje srityje Europos Sąjunga, tai, ką jinai daro, pažiūrėjau, šioje srityje Afrikoje, tai iš tikrųjų yra naudinga ir jungtinėms valstijoms. Ir iš tikrųjų mes pripažįstame, kad uh, ir mūsų generolai pripažįsta, kad ES čia daro labai teigiamą darbą. Taip iš tikrųjų e, tai nekenkia NATO. Toliau teisėsaugos klausimai ir tai yra labai svarbi sritis. Tai yra viena iš tų sričių, kur mes galime dirbti kartu ir turėtume dirbti kartu. Mes dirbame ir bendradarbiaujam su Europolu, e, kovos su e, narkotikų prekyba, su kibernetiniais nusikaltimais, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir kitais e, klausimais. Tačiau, kad spręstume šitos klausimus veiksmingai, mums reikia greičiau gauti elektroninius ir pripažinti ir turėti prieigą prie elektroninių įrodymų. Junktinės valstijos priėmė vadinamąjį Cloud Act, kuris kaip tik užtikrina užsienio valstybėms galimybę ir e, abipusiškumą užtikrinant prieigą prie elektroninių įrodymų. Atrodo, jog e, pirmą tokį pobūdžio e, susitarimą pasirašysime su jungtinė e, karalystė, paskui bus Kanada, Naujoji Zelandija ir kitos valstybės. Tai yra susitarimas dėl prieigos prie elektroninių įrodymų. Aišku, yra tam tikrų teisinių problemų, tačiau uh, valstybės e, narės e, pasisako už tai, kad Europos e, komisija dėrėtųsi visų 27 valstybių vardu. Tad ar Junktinės valstijos išgyvens po Trumpo administracijos? Visų pirma, mūsų dialogas vyksta toliau ir di dialogas tarp mūsų parlamentų. Ir e, būtent šitais e, kanalais mes e, galime e, kalbėti apie tai, e, kokios grėsmės e, e kyla. Taip pat turime šioje platmėje e, diskutuoti apie e, e, asmens duomenų apsaugą. E, Toliau ekonomikos sektorius, įmonės ir prekybos karai. Junktinių valstijų įmonės supranta, kad prekybos karai yra kvailas dalykas ir labai lengva juos pralaimėti. ES institucijos turi ir toliau gilinti savo santykius su jungtinių, e, valst, jungtinėmis valstijomis ir įvairiomis jų e, institucijomis. E, Aš taip pat e, norėčiau e, pasakyti, jog turime ir toliau skatinti e, investicijas abipusės ir taip pat turime siekti, kad būtų remiama PPO. Aš esu dalyvavęs darybose E, šiame kontekste ne vienerius metus ir manau, kad dėrybos, kai jūs esate verčiamas daryti tam tikrus e, dalykus, yra nepriimtinos. Galybė yra vienybėje. Mes turime veikti kartu. Mes turime visas reikiamas priemonės siekti šitiems tikslams ir e, Mes turime visą istorinį paveldą, kad galėtume eiti toliau šito keliu. Dėkuoju, ponia Gardner, už jūsų pasisakymą, dėkuoju už jūsų išsakytas mintis ir patarimus. Kitas kalbėtojas yra Kristof von Marshall, mokslinis bendradarbis iš Die Zeit fondo. Ir uh, maršalo, fon, e, maršalo fondo. Jisai kalbės apie transatlantinę partnerystę ir apie tai, kaip šiame e, kontekste mes turime išvengti tam tikrų iškylančių problemų. Žodis Jums, ponė Maršal. Labai ačiū už kvietimą. Jūs, kaip girdėjote, esu Vokietijos Zeit Helmut Schmidt fondo mokslinis bendradarbis. Šiuo metu dir, pastaruoju metu dirbau Vašingtone ir klausimas būtų toks, e, ką daryti šiuo metu, krizės metu. Aš nemanau, kad mes reikia, kad mes turėtumėm galvoti apie idealų pasaulį ir klausti, ką Vokietija gali padaryti partneriams, reikia pagalvoti, ko partneriai iš mūsų tikisi, kaimynai, Prancūzija, Vokietija, bendrai Europos Sąjunga ir JAV. Lankiausi tiek Briuselį, tiek Paryžiuje, tiek Varšuvoje ir e, kalbėjausi su mūsų e, valstybių vadovų patarėjais. Krizė šiuo metu e, mus kausto, yra daugybė problemų. Brexitas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, populistų partijos išrenkamos į valdžią ir es nesugeba sukurti veiksmingos teisėkuros procedūros. Be to reikia įveikti agresyvę Rusijos politiką ir stiprėjančią e, Kinijos politiką. Turkijoje, pavyzdžiui, stiprėja autoritarizmas. Kai aš e, rengiau savo darbą, kad gaučiau mokslinio e, bendradarbio vietą 16 metų lapkrityje Mes e, bandėme įrodyti, kad demokratijos funkcionuoja, nes gali pasitaisyti jos pačios. Na, aišku, mes gilinomės į Austriją ir Prancūziją situacijoje, tačiau tai nėra bendras vaizdas. Taigi, būtų daug geriau identifikuoti tą pavojingą kryptį ir ją ištaisyti. Taigi, ką mums reikia nuveikti? Pirmiausia, reikia išanalizuoti vertinti blaiviai situaciją, be emocijų, reikia išklausyti partnerių pastabas apie mūsų silpnybės, reikia patobulėti, kur įmanoma ir vengti konfrontacijų, kurį negalime laimėti. Aš uh, palaikau tą liberalėją tvarką, kurią sukūrė JAV po antrojo pasaulinio karo. Tai buvo tas didysis raktas į sėkmę tiek Vokietijoje, tiek visoje Europoje. Vadovaujant JAV demokratija ir teisės viršinybė klestėjo, klestėjo ekonomiko ir tokiu pagrindu susiformavo mūsų gerovės valstybė. Es e, kaip ekonominis blokas yra nemažiau svarbus nei JAV, tačiau esame priklausomi nuo JAV dėl saugumo užtikrinimo ir priklausome nuo JAV, kad būtų užtikrinti mūsų eksportams saugus prekybiniai keliai visame pasaulyje. Tačiau dabar iškilo grėsmė šiai pasaulio tvarkai. Grėsmės kyla iš įvairiausių uh, šaltinių, tačiau vienas iš šaltinių visiškai netikėtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas e, nustatė muitus plienui ir aliuminiui ir pagrindžia tai esą tokiu būdu kovoja su nacionaliniais su pavojais nacionaliniam saugumui JAV. Ir jis pasitraukė iš Paryžiaus klimatosių susitarimo, iš jungtinių tautų agentūrų, iš brandolinio susitarimo su Iranu, blokuojami paskirimai į teisėjus PPO sistemoje. Čia galima padaryti dvi klaidas, reaguojant į situaciją. Galime pervertinį pavojų ir galime jų neįvertinti. E, Trumpas nebando visiškai paneigti liberaliosios pasaulio tvarkos. Tik tai tam tikras jo dalis kvestionuoja. Mūsų bendrų interesų daug, dar daug. Keletas pavyzdžių Kiniją reikia priversti gerbti bendrąją laisvą prekybą ir intelektinę nusovybę, bendrą gynimo prieš Rusiją, energetinis nepriklausomumas Europoje, masinių naikinimo ginklo plėtimo stabdymas, padėties vidurio ir rytuose ir Afrikos stabilizavimas. Tai yra pavojai, kurių negalima neįvertinti, tačiau galima ir pervertinti kai ką. Sakoma, kad Trumpas netrukus baigs kadenciją, Europai viskas e, tvarkoja, tačiau tiek vienas, tiek kitas požiūris pavojingas. Trumpas niekur nedings. Nereikia tikėtis, kad bus jis pašalintas iš posto, net gali būti perrinktas. Jis tikrai nepakeis savo pozicijos, savo požiūrį į pasaulio ir gali būti, kad jo rinkiminę kampaniją nukopijuos kiti JAV politikai. Taigi ieški, ieškokime pavyzdžių, kaip spręsti situaciją. Pavyzdys Japonija. E, Trumpas paskelbė, kad e, pasitrauks iš trans, e, ramiojo vandenyno priekybos sustarimo tais ir padarė. Tačiau Japonijos atsakas buvo TPP-11, be JAV, tačiau su kitais partneriais Azijoje. Japonija tiki bazinėmis taisyklėmis ir bendraja tvarka. Ką čia galime išmokti? Liberalioji tvarka nėra pasmerkta vien dėl to, kad JAV nustoja ją palaikyti. Tvarką įmanoma išsaugoti, jeigu atsiras kitų ją ginančių lyderių. Du klausimai Europai būtų tokie, ar es galėtų padaryti kažką panašaus, ar es galėtų uh, susitarti su Japonija ir e, sutarti, kad Trumpas nėra nei grėsmė, nei reikia prieš jį susivienyti. Ir negalima ieškoti alternatyvų jav. Ir nereikia to daryti. Tiesiog reikia žiūrėti, e, ką jav atsisako daryti ir tokiu būdu sustiprėti. Kitaip sakant, reikia emancipacijos sąjungoje su jav, ne prieš jav. Ir aišku, mes turime svertų sąjungoje keletą, išskirčiau priekybos susitarimai, tokiu būdu e, sąjunga kuria, kaip atrodys ateityje priekybos taisyklės, o JAV lieka nuo šalyje, taip pat JAV es susitarė su Japonija, e, Latino Amerikos valstybėmis, Merkosiūrų, kito, e, kitomis pasaulio valstybėmis, taip pat uh, Duomenų apsauga yra įtvirtinta per bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir to pasiekmes regimos JAV kasdien. JAV organizacijos prašo mes pritarti, kad gaučiau ir toliau laiškus paštu iš jų, nes to reikalauja GDPR. Kar, tačiau nepamirškime vieno iššūkio. Valstybių e, narės sąjungoje nebūtinai laikosi vienodos pozicijos. Klausiau, Berlyne, Varšuvoje, e, Paryžiuje, ką jūs galvojate apie e, Trumpą? Jis dažnai laikomas kaip gėdingas reiškinys. Tačiau kodėl santykiai geri? Berlynas tą sako, o Prancūzijoje girdžiu, kad ne pirmą kartą išrenkamas nepatogus prezidentas JAV ir girdžiu ne vienodus atsakymus, į ką reikia orientuoti transatlantinį sa santyki. Vienur sako saugumas Lenkija, kitur priekyba Prancūzija, pasaulio tvarkos išlaikymas Prancūzijos atsakymas. Kaip mes tą suderinsime? Kitas iššūkis yra susitarti dėl taisyklių ir kaip jas įgyvendinti. Pažvelkime į susitarimą su Iranu. Es norėtų jį išsaugoti, tačiau negali apsaugoti e, įmonių, kurios nori veikti Irane nuo JAV ekstrateritorinių santykių. Taigi, uh, nėra ir tam tikrų vykdymo galimybių, kaip pavyzdžiui keletas valstybių sąjungoje, Vengrija atsisako laikytis tam tikrų taisyklių. Taigi es pagarsėja kaip nesugebanti įgyvendinti taisyklių, perversti, kad jų būtų laikomasi. Ta darė Vokietija, Prancūzija, Graikija, dabar Italija. Migracijos krizė buvo taisyklės, kaip kovoti su migrantais prieglaukščio prašytojais. Tačiau kas iš to nutiko? Karas Ukrainoje pas, pirmą kartą pastaraisiais dešimtmečiais e, ją paliko krizės su Rusijos tvarkymą e, sąjungai. Ir bandoma dėrėtis, tačiau vienintelis e, Merkel kozeris yra pasiskolintas iš JAV. Grasinama apginkluoti Ukrainos kariuomenę. Kadangi mes, kadangi mes pradėsime rimtai žiūrėti į taisyklės, jokių išimčių, jokio nesilaikymo, paprastų sprendimų nėra, nebus artimiausių metų jokios naujos S sutarties, kuri perduotų daugiau kompetencijų iš valstybių narių sąjungai. Viskas priklauso nuo nacionalinių valstybių, tarp valstybinių pagrindų reikia priversti laikytis taisyklių. Jeigu norima išvengti es įtakos mažėjimo, reikia daryti daugiau. Ir tai ypač susiję su viskuo, kas e, kiek tai sukasi apie saugumą. Reikia saugotis nuo išorinių, nuo vidinių pavojų, nuo pavojų ekonominiai ir socialiniai sritims. Ir kartu tą reikia suderinti su, e, su JAF lūkesčiais. Es turi prisimti daugiau atsakomybės už savo saugumo. Taigi prašau koncentruokitės ties saugumu. Mes turime tikrai prastų pavyzdžių praeitie, daug pažadame, mažai duodame. Praeities Balkanų karai. Nesugebėta sustabdyti mūšių ten, kol neįsikišo JAV. Prisiminkime, ką mes žadėjome. Veiksime kartu, geriau pasirinksime ateičiai. Ar yra taip? Sakyčiau priešingai. Mano gimtoji Vokietija yra problemos esmė. Mes pasirašome po įsibareigojimais ir jų nesilaikome. Uh, Mes neskiriame 2 procentų uh, gynybai, kaip reikalauja NATO, mes uh, turime savo argumentų, kodėl nesilaikome. Tačiau uh, kaip mes galime priversti Europą skirti daugiau, jeigu tai, ką mylinti Vokietija, to nedaro. Beje, kas yra PESCO ir iš kur atsiras finansavimas jam? Par, tušių pažadų laikotarpis turi baigtis. Ta ypač gerai jaučiu po susitikimų Berlyne ir e, Varšuvai. Berly... Varšuva jaučia, kad reikia skubiai veikti Berlynas priešingai. E, Berlynas mano, kad problemos kažkur kitur, mums keistis nereikia. Už uždarų durų politikai ir aukšto lygio uh, E, pareigūnai Vokietijoje sutinka, kad reikia daryti daugiau. Tačiau kas dary, išdrys tą pasakyti piliečiams? Mūsų partneriai nebenori sutikti su Vokietijos pasiteisinimis ir visiškai teisingai. Aš asmeniškai įsitikinęs esu, kad netaip jau sunku pakeisti viešąją Vokietijos nuomonę. Aš nekartą dalyvavau Vokietijoje įvairiose diskusijose. Žmonės yra pasirengę klausytis, tačiau problema yra lyderiai. Tiesiog galiu uh, kreiptis į jūsų prašymų, nebūkite tokie mandagus su savo partneriais Vokietijoje. Vokietija turi keistis, nes kartu su turtu ir įtaka atkeliauja ir atsakomybė. Vokietijos ir Europos e, likimai neatskiriamai susiję. Mes turime išmokti siekti rezultatų ir pasiekti jų. Kitu atveju Mūsų įtaka tik mažės. Dėkuoju, daktarė von Marshall, jūsų pateikta analizė iš tikrųjų labai įdomi. Dabar žodis ponui Jeremi Šapyro, kuris yra Europos e, tarybos užsimančios e, užsienio reikalais direktorius, mokslinis direktorius. Dėkuoju. Pone pirmininkė, man garbė dalyvauti šiame posėdžiuje ir kalbėti e, prieš šio komiteto narius. Kalbant apie Donaldo Trumpo administracijos požiūrį į ES, reikėtų pasakyti keletą bendrų pastebėjimų. Pirmas būtų toks. Trumpo administracija iš tikrųjų neturi savo pozicijos ES klausimų. Galbūt čia daugiausiai dėmesio sutelkiama tokiems aspektams kaip prekyba ir imigracija. Ir e, Junktinių valstijų administracija šitais klausimais yra e, susiskaldžiusi ir nepajėgi parengti tikros nuseklios užsienio politikos įvairiausiose srityse. Tai, e, aišku, labai smarkiai priklauso ir nuo paties prezidento padėties matymo, nuo jo asmenybės. Jisai e, kartais e, teigia įvairius dalykus ir imasi veiksmų, negalvodamas apie pagal užgaidą ir negalvodamas apie platesnį e, kontekstą. Jo politika yra tokia, jog niekas nežino, įskaitant ir mane, e, koks tos politikos tikslas. Net e, jeigu ją ir formuoja e, prezidentas Trumpas. Kitas klausimas yra tarptautinės prekybos sritis. Būtent per šitos klausimus 90-ame dešimtmetyje jis atėjo į valdžią ir jisai mano, kad tarptautinė prekybos, tarptautinės prekybos sistema, kokia yra dabar, yra nepalanki Euro, e, jungtinėms valstijoms ir kad e, jos prekybos disbalansas kaip tik ir atsiranda dėl to. Jisai e, netiki daugia šalimis e, organizat, e, institucijomis šioje srityje, tačiau kaip tik tai jos apsaugo e, jungtinės e, valstijas e, nuo e, E, rimtesnių problemų šitoje srityje. Kitas dalykas, Trumpas labai nedaug iš tikrųjų žino apie ES ir apie Europą. Ir e, jisai e, nesilaiko tokio požiūrio, kaip laikėsi jo pirmtakai. Tai yra, kad ES yra prioritetinė partnerė, kad jos ekonominė integracija yra be galo svarbus dalykas jungtinėms valstijoms. Jisai e, didesnį dėmesį keičia viduriniams, artimiesiams e, rytams, Libijai, Sirijai. Jisai e, mano, jog e, Europos Sąjunga yra atsakinga už e, golfo, už Persijos e, įlankos e, e, situaciją. Tačiau reikia pasakyti, jog nepaisant to, kad bandoma koreguoti tą politiką, Trumpas nenori nieko pasimokyti. Tad ko, ko reikėtų E, pasimokyti iš Trumpo prezidentavimo laikotarpio. Mes turime suprasti, jog e, mes e, negalime kažkaip aiškiai modeliuoti strateginės dabartinės administracijos pozicijos ES atžvilgių. Turbūt niekuomet nebus nuseklios pozicijos E, šioje administracijoje ES atžvilgių, gali būti tokia pozicija atskirais klausimais, pavyzdžiui, prekybos klausimų ir tai gali taip pat priklausyti nuo prezidento nuotaikų. Na, e, tie, kas supa e, Trumpą, jo patarėjai, aišku, kaip buvo manoma, gali sukurti nuoseklę politiką patys, tačiau taip e, neatsitiko, nes e, e, prezidentą Trumpą turbūt labiau domina užsienio politika negu vidaus politika, todėl kad užsienio politikoje jis tikisi, kad turės daugiau pasiekmių, daugiau, daugiau, daugiau svorio ir jo veiksmai turės daugiau pasiekmių. Trumpo administracija, pavyzdžiui, kalbant apie PESCO ir jeigu lygintume su praeito amžiaus dešimtuoju dešimtmečiu, tai dabar Trumpas mano, jog Europos Sąjunga kariuomenės srityje tampa konkurentu e, Europos, e, atsiprašau, jungtinėms valstijoms. Taip pat e, jisai mano, kad e, Europos e, Sąjunga diskriminuoja jungtinių valstijų karinės pramonės įmonės. Reikėtų galbūt teikti didesnį dėmesį pačioms daryboms negu strategijai. Trumpas mano, kad uh, Svarbiausia apginti asmeninius ir, ir, ir valstybės interesus, bet tačiau nesilaikant bendrų vertybių ir taip pat neturi būti žiūrima į praeitį, nes ilgalaikės perspektyvos matymas atsižvelgimas į santykių istoriją, į praeitį, jam netrodo reikšmingi e, dalykai. Aišku, Trumpas nemėgsta tiesioginės konfrontacijos, tad e, sustikimai su juo gali atrodyti pakankamai palankus. Sunku yra pasiekti, kad e, jo sprendimai turėtų kažkokių konstruktyvių rezultatų. E, ES turėtų naudotis visais e, e, savo turimais svertais e, dėrybose su JAV. Ir ES taip pat galėtų imtis kontrsankcijų, pavyzdžiui, Irano susitarimo atveju. Aišku, tai nėra E, paprastas dalykas, tačiau tai galbūt būtų vienintelis sprendimas siekiant pagarbos iš Vašingtono. Kitas dalykas - geo, geopolitiniai e, aspektai. Europos Sąjunga turi galvoti apie kitus e, pasaulinius žaidėjus tokius kaip Kinija, Rusija, tos valstybės yra labai svarbios e, JAV. Ir būtent per jas galima veikti taip pat siekiant e, daryti įtaką JAV pozicijai. Ekonominiai, kultūriniai, ideologiniai ryšiai tarp e, JAV ir Europos Sąjungos yra tokie, jog JAV ir EU ir ES turėtų ir toliau būti privilegijuoti partneriai e, ir e, dirbti įvairiose minėtose e, srityse, siekiant numatomumo, nuspėjamumo ir nuseklumo santykiuose tarp JAV ir ES. You, Ačiū ponė Šapira už situacijos vertinimą Ponas Bartas Kermansas e, turėjo tapti mūsų ketvirtuoju prelegentų, dėja jis negalėjo atvykti, susirgo, linkime jam sveikatos. Dabar suteiksiu žodį šalia manęs sėdinčiam kolegai Bernui Langiai, jis yra Tartautinės priekybos komiteto pirmininkas. Dviems minutėms turėčiau suteikti žodį, tačiau galite pasisakyti ir ilgiau, prašom. Ačiū, ponė bendra pirmininkė. Aš turėčiau tris klausimus mūsų ekspertų, eksper, ekspertams. Aišku, priekybos tema. JAV yra svarbiausia mūsų priekybos partnerė Europoje, tiek kalbant apie importą, tiek apie eksportą. Tuo pat metu mes dirbdame pagal PPO taisyklės, jau ilgą laiką buvo sukurta. Prieš ilgą laiką buvo sukurta PAPO sistema ir būtent jie grindžiama mūsų prekybos sėkmė. O dabar, kaip girdėjome iš pono Gardner, JAV bando pasikeisti, pasikasti po šios sistemos pamatais, bando ją susilpninti 62 metų teisės aktas dar iš šaltojo karo 300 Pirmasis 74-ųjų e, įstatymas pritaikytas dabar Kinijai, tačiau šie teisės aktai tvirtinti dar iki PPO 85 metais sukūrimo. O prisiminkime, prisiminkime mūsų bilinėjimąsi 96 metais ir aiškiai buvo pasakyta, kad kiekvienas, taip pat ir JAV, puikiai suvokė, jog šie teisės aktai pažydžia PPO taisyklės. Akivaizdu, kad yra didžiulė grėsmė iškilusi pasauliniai laisvos priekybos sistemai grįsta tam tikramis taisyklėmis. Tai ką reikia daryti? Ar reikia reformuoti PPO, kad JAV grįžtų į šią taisyklėmis grįstą sistemą? Dar viena problema tokia. JAV e, stabdo teisėjų paskirimą į apeliacinę PPO instituciją ir kitaip sakant, ta e, teisminė PPO dalis paprasčiausiai negali funkcionuoti. Ką reikia padaryti, kad išsaugotume pasaulinę prekybos sistemą? Antras klausimas. Kodėlgi JAV ir Baltieji rūmai galvoja tik apie prekybą prekiamis. Taip, mes turime perviršį, JAV turi perviršį, atsiprašau, dėl paslaugų, mes turime čia deficitą, beje, JAV laimi daug ir iš trips susitarimo, gauname milijonai, milijardai iš intelektinės nuosavybės apsaugos ir iš Kinijos gaunami milijardai, 30 milijardų pastarysiais metais gauta. Tai kodėlgi JAV kalba tik apie prekes? Kodėlgi amerikiečiai nežiūri į bendrą vaizdą? Prekyboje trečias dalykas, ponas Gardneris teisingai pažymėjo, tikrai negalima e, dėrėtis priekybos klausimais, kai tau į pakaušį rimtas pistoletas. Ir čia ir europiečiai taip pat nėra pasiruošę žaisti įvairių negražių žaidimėlių. Bet kuriuo atveju mums reikia suvokti, kad turime ruoštis ateitėjai, kokie metodai čia būtų prasmingi ar būtų įmanoma kalbėti apie sustarimus dėl prieigos prie rinkos. Tačiau jie turės būti subalansuoti. Negalima galvoti, kad viena pusė atsisako muitų ir negauna prieigos, pavyzdžiui, prie viešųjų pirkimų sistemos, prie kitų patrauklių dalykėlių. Taigi, kaip užtikrinti abipusiškumą tokiuose dėrybose dėl prieigos prie rinkos. Dabar e, pradėsime diskusijas. Dešimt kolegų užsiregistravo. Vienuolika ponas Tanukas paprašė žodžio, dvylika ir viskas. Baigiam registraciją galiu jums suteikti po pusantros minutės. Ponas Peterle. Garbiai, man taip sutinka pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų prelegentams už jų labai atviras nuomonę, už įdomias mintis. Sakyčiau, iš genetinės pusės mes tarsi esame vienos šeimos nariai. Tačiau genetika nėra išeitis. Mes kaip politikai galvojame, jog reikia prognozuojamumo. Tai yra pakankamai svarbus elementas užtikrinantis stabilumą. Aš, žinoma, neketinu apsiriboti tik teoriniais pamastymais. Diskutuoti reikia ir reikia pradėti nuo savęs. Ponas Maršalas būtent atitinkamai pasisakė, esamos situacijos teigiama pusė būtent ši galimybė ir būtų. Man nepatinka šūkiai daugiau Europos. Tačiau sprendimą galime ir turime rasti ir daugiau Europos, daugiau ryšto būtų naudinga ponas Garneris sakė, išgyvensime migracijos krizę, aš nebejoju, tačiau kokią kainą sumokėsime. Yra gausybė klausimų susijusių būtent su šiuo dalyku. Ponas Maršalas jau užsiminė apie vakarų Balkanus. Prisiminkime viršūnių susitikimą Sofijoje, būtent vakarų Balkanams skirtą Visiškai nesiniai Vašingtone, kiek žinau, vyko konferencijoje ir joje dalyvavo pakankamai aukšto lygio svečiai. Taigi klausimas toks, ar mes bendradarbiausime su JAV, ar konkuruosime su JAV, dirbdami šiame e e Europoje svarbiame regione. Na, yra Prancūzijos pozicija, anksčiau buvo Prancūzija, svarbiausia, dabar Amerikoje girdime JAV, svarbiausia skambus pareiškimai. Tačiau reikia skambiai bendradarbiauti ir siekti konkrečių rezultatų. Viliuosi, kad dialogas taip pat e, parlamentinis e, bus gilinamas, stiprinamas bendradarbiavimas ir mes kursime bendromis jėgomis švelnėje galę. Pone Gomeš, tačiau prašau, neviršykite jums skirtos pusantros minutės. Ačiū, ačiū, galėdama matyti jūs čia grįžus, jūsų ekscelencija ambasadoriau. Tačiau kas yra e, tas vadinamasis dramblys kambarėlyje? Rusija, santykis su Rusija. Tai problema ne tik JAV žinoma, tačiau ir ponio von Maršalo paklausiau, ar Rusija nebūtų atsakymas į gausybę klausimų, pavyzdžiui, dėl lyderystės, dėl politinės valios trūkumo, dėl nesugebėjimo suformuoti politinę valią ir rasti pagrindimą veiksmams. Kokias pasiekmes mes e, regime to, ką daro e, Trumpo administracija arba ką daro Gazpromas Europoje. Jeigu pasigilinsime šiuos elementus, tai geriau suvoksime, iš kur tas nesugebėjimas. Ar būtent tai gali paaiškinti gausybę dalykų? Ačiū, ponia Gumiš, ponia Tanok. Dėkuoju. Aš taip pat e, norėčiau pasakyti, jog mums trūksta ambasadoriaus Gardnerio, jo išmintingų e, minčių. Manau, kad jo pasisakymas, atviras pasisakymas buvo tikrai e, labai e, laiku. Ir aš tikiuosi, kad jam pavyks toliau plėtoti dialogą tarp mūsų tėto ir mūsų partnerių jungtinėse valstijose. Aš anksčiau prieš tapdamas e, Europos parlamentu e, esu dirbęs tokį darbą, kuris leidžia man geriau suprasti e, Trumpo asmenybę. Tačiau pasitraukimas iš Paryžiaus susitarimo titipo atidėjimas į šalį, kitų susitarimų atidėjimas yra iš tikrųjų tam tikra katastrofa tarptautiniu e, mastu. Toliau e, santykiai su Koreja vyksta galbūt darybos, bet tuo pat metu yra pasitraukiama iš susitarimo su Iranu. Tuo tarpu e, e, Koreja pažeidinėjo tikrai e, sutartį. E, Tad signalai, kurie yra siunčiami, nėra e, geri signalai. Aš, e, aš e, manau, kad visur populistai bando siekti, kad daugia šališkumas ir daugia šalis institucijos būtų sunaikintos. Nes uh, tarptautinė valdysena, priklausimas, tarpusavės priklausomybė įvairiose e, srityse, jų nuomonė turi būti um, naikinami ir e, turi būti einama į praeitį daug dešimtmečių algal ir e, grįžtant prie nacionalinių valstybių visiško suvereniteto. Tartautinė e, prekyba. E, čia e, Trumpas mato tik tai prekių ir e, žmonių judėjimą, daugiau nieko. Dėkoju. Aš e, norėčiau pasidalyti mintimis apie transatlantinius e, santykius. Mano transatlantinė širdis kraujuoja, dabar apsipylusi kraujais, nes e, be to, kas pastaruoju metu vyko, mes matome, kad e, transatlantinių santykių plotmėje iš tikrųjų padaryta tokių dalykų, kurie gali labai pabloginti e, padėtį ir galbūt e, kalbėtojai galėtų tai pakomentuoti. Istorijos e, ta tamponinė zona tampa vis plonesnė ir vis blogiau sušvelnina smūgius. E, Tačiau kalbant apie realizmą, ar jungtinės valstijos iš tikrųjų suvokia iki galo tai, kas e, vyksta. Ir taip pat kyla klausimas, ar jungtinės valstijos nebando e, suskaldyti ES valstybių narių, pavyzdžiui, kalbant apie santykius su Rusija, bet ir kitais klausimais, ir nuteikti valstybių narių vienas prieš kitas. Junktinėse valstijose vyksta diskusija nacionalinių lygmenių dėl prekybos, dėl prekybos statutinių taisyklių, e, dėl, dėl Kinijos, kaip e, veikia tie atsvaros e, mechanizmai demokratiniai šioje platmėje Junktinėse valstijose. panas Hadži Georgijų. Dėkoju. Aš e, taip pat e, norėčiau pasidalyti kai kuriomis mintimis su jomis ir e, paanalizuoti, pateikti įvairių argumentų šitais klausimais. Mes kal, sakome, kad dabar kyla pavojus stabilumui e, pasauliniu mastu. Vienintelis sprendimas yra e, E, padaryti taip, kad nebebūtų veto teisės e, e, saugumo taryboje numatytos nulatiniams šios tarybos nariams. Anksčiau buvo numatyta tokia sistema, tačiau dabartinėme kontekste ta veto, ta veto teisė tampa kliūtimi ginant kurią nors užpultą valstybę, todėl kad viena iš valstybių pasako niet ir e, sprendimas nepriimamas. Tik tai ES gali kelti tokio pobūdžio e, klausimus ir problemas. Yra, aišku, ir, ir kitų valstybių, kurios e, yra nuolatinės narės. Ponas Makronas, pavyzdžiui, galvoja, kad jisai gali supurtit pasaulį Bet e, jeigu mes veiktume kartu šitais klausimais, galbūt mes galėtume e, iškelt šitą klausimą į viešąją erdvę. Pone Bilda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sankcijos, kurių buvo imtas Irane prieš Europos įmonės tikrai neramina, nes daug prancūzų, kaip visa, e, gali, gali paliesti šių sankcijos. E, Amerikos politika e, gali būti priskirtina, prie, prie Amerikos politikos priskirtina obamiškoji politika, kurią įtakoja rusai. Amerikiečiai nukreipė sankcijas prieš Rusiją, tačiau iš to nieko neišloš. E, prekyba Europoje su Rusija dešimt kartų viršyje jungtinių valstijų priekybą, o Rusija yra trečioji ekonominė, pagal ekonominę svarbą partnerė su ES, o su uh, jungtinė valstija, e, su jungtinėmis valstijomis trečia. Taigi gaila, kad Trumpas uh, naujas sankcijas uždėjo, kurios paliečia uh, E, paliečia europinės e, įmonės, e, kaip Nordstream 2 projektus, taip pat mažuosius sūrių gamintojus, kuriuos visi taip mėgsta Rusijoje. Ar jūs nemanote, kad tai yra iš tikrųjų tikras griovys ir kaip jūs galvojate, kaip toliau statyti transatlantinius santykius, kada yra tokia padėtis? Dėkoju, ponas Kastaudo toliau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjams. Aš asmeniškai manau, kad e, galiu pritarti dviems e, dalykams. Reikėtų, nereikėtų nepakankamai įvertinti e, Trumpo ir nereikėtų e, galvoti, kad e, jisai nesieks e, antros kadencijos. Kita vertus, e, ponas Trumpas yra tokia asmenybė, kuri e, remiasi e, jėgos poziciją ir atsižvelgia tik tai į jėgos e, argumentus. Man atrodo, jog, e, jeigu aš teisingai supratau tai, ką jūs sakėte, jog. E, e, Ne, nebūtinai e, visa viešoji nuomonė yra nusteikusi neigiamai jo atžvilgiu. E, aišku, turime galvoti ir apie galimybės, ne tik tai apie problemas šiame kontekste. Ir e, sakykime tai, kad e, e, JAV administracija nusprendė atsisakyti sutarties su Iranu, galbūt mums čia kyla tam tikrų uh, galimybių, kurių nebuvo anksčiau ir geopolitinio požiūrio tai būtų taip pat e, svarbu. Tad e, galbūt e, kalbant čia apie tas antrinės ter, teritorinės Junktinių valstybių sankcijas, galėtume panaudoti panašius ginklus. Ir kaip Jūs manote, kiek toli eitų Trumpas, kovodamas su mumis tokį karą, ar vis dėlto jisai tam tikrų metų bandytų įsiklausyti į proto balsą, juk jungtinės valstijos turime nepamiršti, yra labai didelė rinka ir ta rinka taip pat e, atliepia mūsų interesams. Tad kaip toliai jis eitų, jūsų nuomonė, Vanas Pabriks? Dėkui pirmiausia pažymėčiau, kad galima kritikuoti Trumpą, šaipytis iš jo čia Europoje ir manau, kad busite dėl to mylimi daugelį Europos valstybių. Tačiau pakeisti ją prezidento negalima, tai karti realybė, žiūrint iš tos pusės. Nepamirškime štai ko, nepaisant visko, JAV yra ir lieka mūsų pagrindinė strateginė partnerė Europoje. Galvojant apie tai, turėčiau paklausti, ką mes galime padaryti. Mane kiek sunarimino pono Šapiro pasisakymas, kad mes galime mm, pasinaudoti e, prieš JAV argumentas kaip techninis bendradarbiavimas su Rusija ar Kinija. Gal aš kažką netaip supratau, tačiau Putinas, Kinijos e, vadovybė to ir nori. Mes negalime leisti savo to, net jeigu tai yra stumiama arba netgi pradedama galvoti šią kryptimį. Amerika yra su trumpo ar be trumpo mūsų strateginė partnerė Europoje. Todėl prisiminkime e, štai, kas buvo e, pasakyta šioje salėje, Vokietijai užtenka slapstytis už savo istorijos, ji turi mokėti už savo saugumą. Reikia prisimti lyderystę, kaip siūlo Makronas. Jeigu mes norime stiprios transatlantinės partnerystės, reikia lyderio čia ir dabar. Būtent tokiu būdu mes išgyvensime. Pasaulis keičiasi, jis nebėra toks kaip vakar. Ir dėja tokie žmonės kaip Trumpas, Putinas, Kinijos vadovybė yra pasirengusi keisti pasaulio tvarką, nes pajuto, kad vėjas iš tos pučias pučia. Taigi, aš nežinau, gal pavyks susidėrėti dėl TTIP lights, bet kuriuo atveju Europa nebegali taupyti saugumo ir gynybos sąskaitą ir to negali sauliaisti niekas Europoje. Ačiū. Ponas Panserį suteiksiu netrukus žodį. Kolegos, e, suteiksiu žodį visiems, tačiau prašau neviršykite jums skirto laiko. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Maršalai, puikiai suprantu jūsų toną, e, šiokią tokią intelektualinę provokaciją iš jūsų pusės, tačiau manau, kad jūsų realizmas gali apriboti Europos veiksmų erdvę. Toje erdvėje ir taip jau nelabai kur be išsiplėsi dėl to, kad jungtinės valstijos yra per daug išsiplėtę. Vašingtonas e, dabar pačiame žemiausiame lygyje, lyginant su Europą kal ir kalbant apie įvairių teisų pažeidinėjimą dėl Irano pažeidinėjama įvairūs dalykai ir tą galima tik pabrėžti šiame kontekste. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Jūs žinote, kad politikoje diskusijos su JAV visuomet būdavo šiek tiek e, kritikuojamos e, dabar nauja fazė prasidėjo santykiuose mūsų su Trumpo administracija ir čia gali atsirasti visiškai ne, negalimų numatyti elementų tiek dėl jų turinio, tiek dėl trukmės. Taigi reikėtų pasižiūrėti e, dabar, kokie buvo anksčiau padaryti pranešimai e, apie JAF ir apie JAF visą politiką. Uh, Aš norėčiau pirmiausia kreiptis į savo draugą Gardnerį. Jis yra uh, puikus transatlantinių ryšių specialistas, mes daug valandų dirbome kartu ir viską puikiai žinome. Aš taip pat galvoju, kad Junktinės valstijos yra mūsų e, natūralus ir strateginis partneris. E, ir labai gaila, kad jie e, pasitraukė iš e, susitarimo dėl klimato kaitos, dėl to, kad perkelė Izraelio ambasadą. E, man atrodo, kad viskas vyksta dėl to, kad iš e, Vašingtono pusės dabar kažkaip nelabai. Vašingtonas nelabai aiškiai supranta, kas tai yra, kas tai yra Europos Sąjunga. Aš manau, kad labai svarbu šiame kontekste išlaikyti vienybę tarp ES šalių, neleisti kilti e, populizmui, e, įvairioms e, populistinėms jėgoms, e, neleisti fragmentuoti parlamento ir susilpninti komisijos. Nežinau, kaip visą tai galima padaryti ir kaip padaryti, kad e, liktų institucijos vieningos. E, dėl ateities aš manau, kad e, po rinkimų rudenį mes turėsime dar 2,5 metų e, dirbti su trumpu, o gal netgi ir 6,5 metų. Thank you, Chair. Um, Can I first of all say thank you? Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų prelegentams. Kaip e, užsienio reikalų e, komiteto narys norėčiau pasteirauti apie užsienio politiką. Ar e, dviejų valstybių sprendimas artimuosiuose rytuose žlugo, jav perkelus ambasadą į Jeruzalę? Ką Jūs bendrai galvojate apie artimų rytų taikos procesą? Kitas klausimas - tolesnė destabilizacija situacijos. Plieno sektorius, pasitraukimas e, iš susitarimo su Iranu. Taigi, e, kas užpildys šį JAV paliktą vakumą? Ar JAV gali tą padaryti, o gal Rusija, Kinija? Kaip iš to daugiausia laimėti? padėtį JAV ir mane domina jūsų nuomonė. Ar negali e, Trumpas gauti Nobelio taikos premijos dėl savo indėlio siekiant Šiaurės ir Pietų Korejos susitaikymo? Jis ten aktyviai dirba ir gali daug ką pasiekti. Pone Sriubiš, ačiū. Mane domintų, kas savo įsivaizduoja šiaurės korės diktatorius, kom kai ji, jis girdi, kad pasitraukė JAV iš susitarimo su JAV, kam reikia dėrėtis, jeigu susitarimai užsigaidu, užsigeidus paprasčiausiai panaikinami. Jau širit e, buvo informacija, kaip jis reaguoja į karinius e, manevrus. Aš čia ne, neižvelgiu rimtų ketinimų pasiekti diplomatinį sprendimą. Ir aišku, visą tai tampa didžiuliu iššūkiu ginkluotosiams e, pajėgoms. Prekybos pusė - verslas, mažosios vidutinės įmonės nori aktyviai dirbti abiejose rinkose, atitinkamai labai svarbu PPO stumti į priekį e prekybos klausimus. Reikėti suteikti Europoje paskatų ir JAV turėtų tą daryti. Per paskaitas reikėtų stiprinti tarpusavio priekybę. Vietoj e, muitų reikia muitų mažinimo, nes iš to naudos gaus vartotojas. Sunku kažką kitą su, kažkaip suprasti, kai yra e, mažinami mokesčiai ir didinami muitai už kuriuos juk pirkdami prekes susimoka e, vartotojai. Aš sakyčiau, reikia dirbti kryptingai. Taip pat būtų įdomu išgirsti, ar yra galimybių sustiprinti bendradarbiavimą mokslinio tyrimų srityje. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš manau, kad mūsų diskusija yra labai įdomi ir ji vyksta tokiu uh, metu, kai betvarkė yra pačiame aukščiausiame taške. Manau, kad e, klaida yra laikyti Trumpą kaimo kvaileliu. Tai būtų tikrai didžiulė politinė klaida. E, Amerikos technokratija ir demokratinė inteligencija tiesiog prieš pusantrų metų užsinėrė ant to populizmo, kuris iškilo į, aukščiau, į patį aukščiausią tašką. Aš taip pat norėčiau prieiti prie Palestinos klausimo, kaip kolega Kanas. Kai klausomės jungtinių valstijų ambasadoriaus prie jungtinių tautų Nikeilę, sakant, kad Izraelis e, parodė, pademonstravo santūrumą, šaudydamas tikromis kuklo, kulkomis ir žu, nužudydamas daug žmonių jų tarpę ir vaikų. Tai šiandieną yra populistinė nacionalistinė retorika. Ir dėja, tai retorikai pritarė kai kurios ES valstybės narės bei kai kurios šalis, kurios e, yra, Euro, e, kurios yra Junktinių valstybių partnerės. Aš čia galvoju apie Iraną ir Izraelį, apie Saudo Arabiją, taip pat apie Izraelį e, ir Palestinos klausimą. Tai kaip Jūs galvojate, koks yra šių šalių vaidmuo ir Trumpo bei jo administracijos vaidmuo? Kas čia e, griežia pirmus muiku? Būtent toks klausimas gali kilti. E, Ir jūs sakėte, kad europiečiai yra labai susiskaldę, net trys stovyklos šiuo metu yra. Visiškai neaišku, kokią e, kokią poziciją turime užimti jungtinių valstijų e, atžvilgių. Šiandien ryte diskutavau su ponu Dimon ir aptarinėjome taip pat ir Palestinos klausimą. Jis sakė, kad mes galime susirasti ir kitų partnerių, e, plėsti E, santykių su Kinija, e, Indija, Indonezija arba Indija. Norėčiau paklausti, ką Jūs apie tai galvojate. Ačiū, ponas Kan. Ponas Kelam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pasidžiaugti, matydamas vėl mūsų bičiulį ambasadorių Gardner. Ir norėčiau pasveikinti jį su gimtadieniu. Man labai patiko tai, ką sakė kolega Peterle ką tik tai. Mes e, genetiškai transatlantiniu požiūriu priklausome vieni nuo kitų ir turime būti kartu. Aišku, čia yra tam tikra alchemija, besiriminti politiniais e, aspektais. Noriu priminti, jog, aišku, mes visuomet turėjome ir turime tam tikrų skirtingų pozicijų taktiniais klausimais, tačiau esame strateginiai partneriai ir neturime kitų alternatyvų. Todėl neturėtume e, dabar e, šitų, šitų dalykų traktuoti taip, kad e, padėtis taptų mažiau e, e aiški. Ir manau, kad e, tai, kaip elgesi kai kurios valstybės, Rusija ar Kinija, e, tai gali būti labai pavojinga. E, Ponas Stoltenbergas prieš keletą dienų sakė, jog jungtinės valstijos ir toliau, ne tik žodžiais, bet ir veiksmais įgyvendina savo įsipareigojimus NATO, e, E, Junktinės valstijos užtikrina didžiausią dalį karinių pajėgų e, Europoje, prisideda kitaip ir tai yra pačios didžiausios atgrasimo karinės pajėgos Europoje, todėl turime tikrai to nepamiršti. Pane Rodrygės Paniero. Da, Ačiū, ponė pirmininkė. Linkiu daug laimės poniui Gartneriui. Labai džiaugiausi jį čia vėl matydama. Manau, iš tikrųjų tai yra labai e, įdomios diskusijos, labai dėl to džiaugiuosi. Pats blogiausias dalykas, e, kas galėjo atsitikti pasauliui, dėja vadinasi Donaldas Trumpas. E, jo visi rinkiminiai pažadai įgyvendinami ir Palestinos ambasada ir visi kiti. E, ir taip pat susitarimo su Iranu nutraukimas, aš manau, kad ta strategija yra tokia, kad e, e, sąjungininkai nebūtinai galės susivienyti prieš priešus. E, jis iš tikrųjų kelia didžiulį pavojų ir labai sunku išspręsti tuos konfliktus. Man susidaro toks įspūdis ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ką jūs apie tai galvojate. Ar už Donaldo Trumpo slypi kas nors, kas siekia nestabilumo pasaulyje? Aš manau, kad viduje gali būti tokių dalykų, kokie gali būti rezultatai rinkimų um, um, rūpi, rūp, lapkritį. Gali būti ir taip, kad ir toliau liks toks spaudimas, kaip amerikiečiai žiūri į Trumpą ir į tai, kaip jis kursto nestabilumą pasaulyje. Ačiū. Thank you, Mr. Salafranca. You have the... Pona Salafranca. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad gyvename labai tokiais laikais, kada labai visi priklausome vieni nuo kitų ekonomiškai ir labai susiskaldę politiškai. E, o ateičiai tikrai sunku ką nors numatyti konkretesnio, kas įvyks. Tačiau e, e, man atrodo, kad iki 50 metų E, tik 6 procentus e, sudarys, e, gyventojų sudarys ES, Amerika taip pat sudarys mažiau negu 20 procentų pasaulio gyventojų. Tas demografinis nuosmukis taip pat lemia ir ekonominį nuosmukį. Turime šalia Kiniją, kuri kyla tuo, tuo tarpu ir taip pat matome, kad kyla naujos jėgos, kurios visiškai nepritarė mūsų vertybėms ir kaip tik su mumis konfliktuoja. O klausimas paprastas. Tarp 1870 1970 ir 1913 metų ES e, e sudarė 70 procentų, Amerika, Amerika irgi daug, bet kaip dabar išeina, ar su tokia politika vakarai ir toliau įtakos pasaulio likimus. Ar dabar mes išgyvename politinį, institucinį, ekonominį pasikeitimą ir galbūt jau netgi atsidūrėme ant trečiojo pasaulinio karo slengščio. Dėkuoju, aš norėčiau taip pat kai ką pridurti per rinkiminę kampaniją aš maniau, kad tai yra tik rinkiminės kampanijos e, dalykai. Dabar matome, kad poras, ponas Trumpas įgyvendina savo e, politiką, bet mes e, turim ir toliau palaikyti partnerystės santykius per diskusijas buvo akivaizdu, jog mes turime diskutuoti daugiau šitais klausimais, nes tikrai matosi, kad turime ką pasakyti. Dėja, mes neturime laiko toms e, diskusijoms. Aišku, yra labai daug iškylančių šioje platmeje aspektų ir e, į, į juos mes negalime reaguoti šiandien ar atsakyti visus kylančius klausimus. Aš e, dar suteiksiu ponui Brokui žodį, jis yra pranešėjas šitais klausimais. Mes turime laiko iki ketvirtos valandos, tad dar e, e, e, galės pranešėjai reaguoti į tai, kas buvo pasakyta dvi, keturios minutės kiekvienam kalbėtojui kalbėjimo e, laikas. Ir aš pradėsiu nuo pono Gardner. O paskui mes išklausysim po jų pasisakymą, pono Broko pasisakymą dar. Aš e, e E, nieko geresnio nenoriu daryti, kaip savo gimtadienį švesti šitame komitete. Tad pasikvieskit mane ir kitais e, metais. Aš norėčiau dabar reaguoti kai kuriuos e, komentus. Buvo minėtas Nobelio, no, no, Nobelio taikos premija, ne veltui taip pavadinta, nėra Nobelio, pavyzdžiui, karo premijos ar destabilizavimo premijos Aš norėčiau reaguoti į tai, ką mano kolega Berg sakė. Prekyba ir nesutarimas dėl TTIP sutarties. Tai yra labai svarbus dalykai dėl prekių. Kodėl reikia tai telkti dėmesį ties uh, e, e, prekiamis. Aišku, paslaugos yra nematoma prekybos dalis. Tad e, kodėl e, tai e, turi būti pamirštama? Kodėl yra išeinama iš daugia šalių struktūrų? Todėl, kad tai susijęs su tais pamatiniais dalykais. Tas pats pasakytina apie energetiką ir iškastinį kūrą. Toliau dėl tas TTIP tai taip švelgesnio, švelnesnio varianto. E, jūrinės e, paslaugos taip pat tampa labai problematiniu e, aspektu. Čia prieiga prie rinkos, PPO kontekstas. PPO turėtų reikalauti, reikalavo, kad Junktinės valstijos pateiktų pasiūlymų, kaip patobulinti PPO funkcionavimą. Tačiau iki šiol e, to nebuvo padaryta. E, taip pat e, turint omenyje Kiniją šitame kontekste, taip pat reikėtų pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti iškylančias problemas, kad tai veiktų geriau. Kiti klausimai šioje e, plotmėje, tai yra valstybės pagalba, e, intelektinės nusavybės e, laikymasis, teisė sauga, taip pat tai turi būti tie klausimai, kuriais mes turime bendradarbiauti, elektroniniai įrodymai, kaip sakiau, mano minėtas Cloud Act teisės aktas, mes turime uh, E, siekti, kad mūsų teisėkura šioje srityje e, būtų e, suderinama. Aišku, turime kreipti dėmesį į teigiamus aspektus. Žiūrėkime, dabar matome, kaip įvairių didžiųjų laikraščių prenumeracija didėja. E, jungtinėse valstijose. Taip pat žiūrime, kaip veikia mūsų e, demokratinės e, sistemos. Mes matome ir teigiamų dalykų. Aišku, aš sutinku su tais kalbėtojais, kurie sakė, kad jeigu norime esminių pokyčių, tai jie, jiems reikės daug laiko. Ponas von Maršal, pradėsiu nuo keleto bendro pobūdžio pastabų. Kaip aš įvardinčiau tą nuotaiką? Žmonės nori arba skūstis dėl Trumpo, arba šaipytis iš jo. Emociškai tai suprantama, tačiau praėjo pusantrų metų ir iš to naudos nėra. Reikia pradėti elgtis protingai, strategiškai, ginti savo interesus. Man svarbiausia, kad atsisakytumėme šaipumos ir skundų ir pereitumėme prie rimto savo interesų gynimo ką, ką jis gerbė, spaudimas, taip, jis e, būtent taip e, ir suvokė situaciją. Pažvelkime, kaip buvo elgtasi per pirmąjį vizitą, e, kai lankėsi Merkel prieš metus ir prieš kurį laiką, visiškai neseniai. Tai visiškai pasikeitė elgesys. Jis pradėjo ją labiau gerbti, taip, tačiau tas spaudimas nereiškia, kad reikia pradėti boksuotis. Uh, Reikia viską daryti subalansuotais. E, TTIP e, lengvesnis variantas, nežinau, kiek čia mes nuėtumėm toli. Aišku, es gali siūlyti panaikinti muitus, tačiau Europoje muitai yra didesni nei JAV, čia jis labai teisingai skundžiasi. O ponas Ros labai taikliai pastebėjo, reikia naikinti netarifinius barjerus prekybai Sąjungoje. Tačiau čia įsitraukė viešoji erdvė, labai sunkus dalykai prasidėte, kaip jūs ginate vartotojų interesus, žemės ūkis kaip veikia, taip toliau ir panašiai. Viskas sudėtinga ir iki birželio pirmosios mes nieko neišspręsime dėl rinkimo kadencijos viduryje. Jeigu sekate situaciją, tai demokrat tai pirmauja apklausose 6-7 procentais, tačiau kai jūs perskaičiuosite tai į vietas, tai situacija išliks be pokyčių, beveik nepasikeitusių. Taigi dar yra daug abejonių, ar demokratai susigražins daugumą mm, atstovų rūmose, o kaip bus senate, dar sunkiau pasakyti. Du variantai po rinkimų mūsų laukia. Bus dideliai psichologiniai pokyčiai po jų. Net jeigu tokioje situacijoje parlamento kontrolės demokratai nesusigražins, tai jie bus išsiusti užmarštin labai ilgam. Iš kitos pusės, jeigu demokratai e, laimės daugumą, tai mūsų laukia JAV du metai politinės blokatos. Bus nulis pasiekimų, nes abi stovyklos kovos iki ryto ir ruošės 20 ateinantiems 22 metų rinkimams. Na, ką gali, ar Trumpas yra blogiausia, kas galėjo nutikti? Tikrai ne. Galių pasidalymas JAF veikia. Gal mums nepatinka Trumpo išvaizda ar darbo metodai, tačiau JAF yra demokratija, teisės viršinybė ten funkcionuoja ir, kaip teisingai buvo pasakyta, tai mūsų svarbiausia partnerė priekyboje ir saugumoje ir trečia Rusija ar Kinija. Tai tikrai nėra pasirinktina alternatyva. Buvo klausimas ir, ir dėl kartų. Čia yra įvairių nuomonių. Naujoji karta, nežinanti, kas yra šaltasis karas, gali pamiršti, kokia buvo mūsų partnerystė. Tuo pat metu, ką aš matau vidurio ir rytų Europoje, mūsų jaunimui nedaro didelio įspūdžio Indijos mada, Kinijos pop muzika ar kažkokios Šiaurės Korejos inovacijos. Ne. Jie apie tai net negalvoja. Jiems juos domina pop kultūra iš JAV. Ir e, greta jie tarsi skeptiškai nusiteikia apie dėl JAV. Baigiu savo pasisakymą. Uh, Dabar ponas Šapyro, prašom. Um, very... Dėkoju. Buvo iš tikrųjų daug labai įdomių klausimų ir aš e, neturėsiu dabar laiko atsakyti į visus, bet būtų įdomu pratesti, aišku, diskusiją šitais e, aspektais. Bent keletas e, kalbėtojų sakė, jog neturime šaipytis iš Donaldo Trumpo, turime bandyti e, ieškoti sprendimų Aišku, turbūt abu dalykai gali vykti e, lygiai grečiai, bet, e, kaip kad sakė keletas kalbėtojų, Europos e, sąjunga ir JAV yra strateginiai partneriai, jos turi siekti šiais laikais nestabilumo laikais užtikrinti tarptautinį stabilumą. Aišku, mes turime suprasti, kad e, Donaldui Trumpui nerūpi nei e, tarptautinė tvarka, nei transatlantiniai santykiai, nei e, liberali tvarka tarptautiniu mastu. Tad e, jeigu jisai būtų valdžioje, sakykime, 12 metų, tai e, turime galvoti apie tai, kaip daryti jam pakankamą spaudimą, kad e, jungtinės valstijos liktų ir e, tarsatlantinių santykių plotmėje ir e, tos pasaulinės liberalios tvarkos sistemoje. Ir turime užtikrinti, kad demokratiniai e, mechanizmai veikia Nes Donaldas Trumpas gali sužlugdyti ir transatlantinius santykius, aišku, tai e, būtų labai, labai su, sudėtingi sprendimai. Kinija, Indija nėra kažkokios e, įmanomos e, alternatyvos. E, Europos Sąjunga ir, ir, ir JAV iš principo remiasi kitomis vertybėmis, tačiau tos valstybės vis dėlto gali būti naudingos e, ir per jas galime daryti poveikį ir jungtinėms valstijoms ir dėl transatlantinių santykių ir dėl pasaulinės liberalios tarkos. Ačiū ponė Šapiro. Dabar žodis buvusiam šio komiteto pirmininkui, mūsų kolegai Brok. Jis yra pranešėjas mūsų svarstoma tema, taigi žodis jums. Žodis jums, prašom, ponė Brok. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir Džeremi su gimtadieniu. Panašu, kad tu jau po truputį pereini į rimtą amžiaus kategoriją. Ačiū mūsų prelegentams už tas svarbes mintis, verta apie jas pamastyti, išsakytos mintis daug ką patvirtina, sukelia klausimų, tai atspindi, ką bandau pristatyti savo pirmajame pranešimo projekte. Tačiau man sunku viską rašyti, nes pokyčiai vyksta nepaliaujamai. E, Trumpo politika vyksta taip greitai, kaip galima parašyti Twitterio žinutę. Labai sunku, kadangi mes dar turime išversti viską, surašyti ant popieriaus ir užtikrinti, kad dokumentai nepasentų. Turime suvokti, kad Trumpo politika ne tik erzina, ne tik E, mūsų netenkina, čia nenorėčiau, žinoma, tuo apsiriboti, tačiau paklausiu, ar politika dėl Irano protinga tai ar nelabai. Kitas klausimas dėl prekybos, daugia šalė prekyba ir jos sistema, ji pažeidžiama, nesilaikoma taisyklių. Jeigu pasiklausysime, kas buvo pasakyta jo davose. Mes e, tada matėme, kaip e, žiaugsmo tiesiog apstūpusios e, Europos įmonės džiugovo prezidentas kalbėjo apie sąžiningą ne laisvą priekybą. O kas yra sąžininga, nusprendžiau aš, pasakė jav prezidentas. Ir jis e, susilaukė palaikymo, visi norėjo su juo draugauti. Ir tai nėra niekaip susiję su PPO taisyklėmis. Jis panaikina tarptautinę priekybos sistemą, panaikina bet kokius daugia šalius santykius. Ir jis įsivaizduoja, kad viena valstybė gali tapti teisėjų ir nuspręsti viską pagal vienintelį kriterijų, kad būtų mums naudinga. Tai yra paaiškinimas visos vykdomos politikos. Aišku, su tuo susiję ir daug netikrumo. Ką daryti, koks bus atsakymas. Kažkas teigia, mes turime aiškiai parodyti, kad galime apsiginti. Tačiau kaip tą padaryti, kiek gerai aš e, girdžiu kad e, Vokietijos įmonė asociacijos prašo e, Makrono ir Merkel, kai jie derėsi Vašingtonė dėl plieno muitų, kad tik nereikia kontrasankcijų. Tai ką mes galime prieš pastatyti Trumpui ir jo politikai? Jis e, nenori laikytis tarptautinių taisyklių ir dabar jis netgi kalba apie ekstrateritorinės priemonės. Ši frazė buvo Senato rezoliucija dėl Nord Stream 2. Na, aš galiu suprasti, kad nepatinka JAV Nord Stream 2, tačiau, kad daromas ekstrateritorinis spaudimas, su tuo sutikti negaliu. Vėl tas pats Irano klausimų. Matome, kad politika, kuriama ne su partneriais, bet partneriai informuojami apie tai, ką reikia daryti ir apie bausmę, kurios susilauks, jeigu nesielgs kaip reikia. Praėjus valandai po to, kai tam, Trumpas paskelbė e, tam tikrus kriterijus ir e, buvo pasakyta, kad reikia nedelsiant į tai sureaguoti, kad praėjus valandai reikia palikti Vokietijos įmonėms Iraną. Ta paskelbė ambasada ir tai buvo tiesiog imperatoriaus įsakymo perdavimas. Kolegos sakė, JAV mūsų svarbiausia partnerė. Taip, kolektyvinis saugumas NATO bei JAV neužtikrintinas. Tas yra faktas. Tačiau kas yra partnerystė? Ar ji įmanoma, kai partneris nežino, kas nutiks rytoj, kur nėra jokių aiškių gairių, nėra e, aiškių bendravimo kanalų. Ar tikrai esame saugus? Ar mes esame tikri, kad penktasis straipsnis tebe galioja? Ar NATO sutarties penktai straipsnį nulems tai, ką prieš minutę parodė Fox News? Mes turime atsakyti šiuos klausimus. Amerikiečiai padėjo Ukrainai, kai, kadangi atsiuntė savo karių, karių į Lenkiją, į Baltijos valstybės, tačiau šiuos sprendimus dar buvo prieėmęs Obama, ne Trumpas. Būtent Obamai e, valdant e, JAV tai nutiko. Mes beje su AFE delegacija lankėmės Azijoje Mes išklausėme Japonijos susirūpinimą. Japonai bijo ir aiškiai tą pasakė, kad bus sudarytas e, sus, dylas vadinamas, susitarimas tarp JAF ir Kinijos ir tas klasikinis partneris bus nustumtas į paraštę. TTP panaikinimas yra jo to pasiekmė yra vakumas visame regione, nes sustarimo tikslas buvo gintis prieš Kiniją. Toks buvo jame dalyvaujančiųjų valstybių interesos. O dabar matome, kaip Indonezijoje ir Filipinuose ir kitose regionuose valstybėse e, pradedama svarstyti, gal geriau tarti su Kinija, nes nebepanašu, kad Amerika mus saugo Ir Japonijos užsienio reikalų ministras paklausė ir pacituoju, kiek reikia e, šerifui sumokėti, kad jis įsitrauktų pistoletą. Kitaip sakant, kyla pavojus viso pasaulio saugumo architektūrai. Amerika atsisako savo vaidmens, atsisako būti saugumo architektūros pagrindu ir ta saugumo architektūra grista ne tik karinė, bet ir ekonominė gale, prekybinė gale. O europiečiai dabar bando gelbėti situaciją, dėrėti su Japonija skubotai, su kitomis valstybėmis, tačiau Europoje mes neturime karinių pajėgumų ir visa tai tikrai nepadės vakumo užpildyti, tuštuma liks Ir tai e, atspindi mūsų nesugebėjimą veikti Ramio vandenino regione, mūsų nesugebėjimą susitarti čia tarpusavėje dėl labai svarbių dalykų. Panašu, kad baigėsi Pax Amerikana laikotarpis ir pereiname prie Pax Kinija eros. Ir šis perėjimas su visais su tuo susijusiais pavojais tęsiasi. teigiama, kad amerikiečiai jokios strategijos neturi. Na, gal administracija to ir neturi ir nebeaišku, ką reikia daryti, ar mes norime kažkokiu konkrečiu tikslių, tikslų pasiekti, gal mes turime kažkaip tai ginčyti visą tai, galvokime apie plieną ir suvoksime, kad tai yra nesąmonė. Na, e, iš kitos pusės Rusija. Ji turi strategiją, bet neturi pinigų įgyvendyti, nes skurdi valstybė Europa priešingai turi pinigų, bet neturi strategijos, o kiniečiai turi tiek strategiją, tiek pinigų. Jeigu vakarai subirės, jeigu neliks bendros vakarų strategijas, TTP e, buvo kuriama ne tik dėl ekonominių priežasčių mažinti muitus, Tai buvo būdas sukurti vakarietišką globalaus lygio strategiją. Nėra tik muitai, tik prekyba, yra visiškai kita dimensija. O TTIP Light gal padės mums išgyventi plieno krizę, puiku, tačiau neliks to strateginio lygmens. Ir sakyčiau, tai nulems tikrai pasitikėjimo sumažėjimą, o dabar Trumpai apie tai, kaip reaguoti. Tikra tiesa. Mes esame, e, kaip sakome, partneriai tol, kol mirtis mus išskirs kas yra blogai amerikiečiams, blogai ir čia, ką padaro amerikiečiai, jaučiame ir mes. JAF e, einamosios sąskaitos deficitas didžiulis, didžiulis priekybinis deficitas, didžiulė valstybės skola, tačiau jų skola yra ir mūsų problema. Kart... Amerikiečiai Europoje, Kinijai, JAF yra įsiskolinę 4,5 trilijono dolerių. Suma įvaro siaubą. Kitas faktas. Ne mes turime dirbti su JAV, nes mes turime bendromis jėgomis įveikti savo silpnasias pusės. E, tuo pat metu iš ekonominės ir politinės pusės mes esame stipriausi pasaulyje. Tačiau tai reiškia, kad Europai atėjo laikas pabusti. Aš čia neturiu omenyje tų dviejų procentų. 2 procentai gynybai iki 22 ar kada tai jau nutiktų Pone Brokai, nenoriu jūsų nutraukti. Kitas e, darbo tvarkės punktas yra skirtas jūsų pranešimui. Ar galiu baigti pasisakymą? Prašom. Turime suvokti, kaip e, sustiprinti savo poziciją. 2 procentai gynybai tai yra tik pinigų švaistimas. Švaistimas tol, kol neturėsime bendros Europos saugumo ir gynybos politikos ir jos reikia jau šiandien. Ja reikia finansuoti šiandien, reikia keisti struktūras jau šiandien. Jeigu įstriksime nacionalinės struktūrose, kur kiekvienas įsikibę savo, niekas neturi niekam noro, tai nieko ir nebus ir amerikiečiai su mumis nesikalbės, su mumis niekas nesikalbės, negalėsime nieko pasiekti ir tada mes Sirijoje finansuosime e, Rusijos įmonės, kurios atstatys valstybę ir nesidėsime prie jokio dėrybinio stalo, nei Irano politikos e, dėrybose, nei kitur. Taigi mes kaip parlamentas turime reikalauti reformuoti ES kaip nori ir Makronas. Viena iš e, prielaidų rasti sprendimą yra padaryti Europą stiprią ir tokiu būdu atkurti partnerystę su JAV. Ačiū. Labai ačiū Jums, ponia Brokai. Dabar norėčiau baigti mūsų diskusijas. Labai ačiū prelegentams, įdomus pasisakymai, puikiai analizė. Ir, kaip jau minėjau, diskusijas tikrai reikės tęsti, nes santykiai turi vystytis ir reikia identifikuoti, koks kelias geriausias Europai. Ačiū ponė Garnerį, ponė Šapyro ir daktarė von Marshall. Ačiū, tikiuosi, kad su jumis vėl susitiksime. Iš karto einame prie kito darbotvarkės punkto. Pone Brokai, kitas darbotvarkės punktas yra jūsų pranešimas S ir JAV santykių padėtis. Aš žinau, kad kolegos norite trumpai pasikalbėti.